Posėdis pradedamas. Labas rytas, kolegos. Pirmiausia, vyks balsavimas dėl prašymų taikyti skubos tvarka. Balsuosime pagal 154 straipsnį darbo tvarkos taisyklių dėl trijų e, pranešimų. Pirmiausia, dėl Junktinės karalystės išstojimo iš sąjungos iš dalies keičiamos taisyklės susijusios su Europos jūrų reikalų ir žuvininkistės fondų. Sutiksiu žodį e, vienam už, vienam prieš, tai gali būti pranešėjas arba šešiems pranešėjas. E, regis nenori niekas pasisakyti, todėl skelbiu balsavimą. kas už, kas prieš, susilaiko priimta. E, pra, e, pakeitimus galima pateikti iki šiandien 13 valandos. Antras prašymas taip pat yra žuvininkystės komiteto. Junktinės karalystės vandeninų žvejojančių sąjungos žvejybos laivams skirti žvejybos leidimai ir Junktinės karalystės žvejybos laivų sąjungos vandenyse vykdomos žvejybos operacijos. Lygiai tas pats, ar kas nors norėtų pasisakyti už ar prieš? Ne. Tada balsuokime, kas už, kas prieš, susilaiko priimta ir dėl jo bus balsuojama rytoj 12 val. o pakeitimus galima pateikti iki šiandien 13 val. Trečias prašymas yra TRAN komiteto, tai tam tikri geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektai susijęs su Junktinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės išstojimu iš sąjungos. Vėl ta pati procedūra. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Lyg ir ne. Ar kas norėtų? Tada balsuojam už, prieš, susilaikom, priimta ir vėl tą patį galėčiau pakartoti, kad rytoj bus balsuojama, o iki šiandien 13 valandos galima pakeisti, pateikti, atsiprašau, pakeitimus. Norėčiau pranešti, kad frakcijos nubalsavo dėl vicepirmininko pasisakymo ir dėl, e, dėl diskusijų dėl Venezuelos ir pasisakymų iš EIVT e, pirmininkės ir, ir, ir vicepirmininkės perkelti šias diskusijas į kitą plenarinę sesiją, jeigu niekas neprieštarauja, taip ir, taip ir e, nutarėme. Dabar tarybos ir komisijos pareiškimai lyčių pusiausvyrą skirianti ES ekonomikos ir pinigų politikos ryties pareigybės. Pradėsime e, svarstyti šį klausimą. E, tarybos vardu ponė Džirt. Oh, plaka. Încep. Labai prašyčiau norinčius išeiti iš salės ir nenorinčius klausytis diskusijų išeiti tyliai. Pone Heferovštatai, pone Bulmanai, nesikalbėkite čia salėje. kollege Schwab. Pone Švabai. Niște fotografii o să obținem de la domnul care ne face așa. Darf ich die Kollegen, Kollegen bitten? Labai prašau, kolegos, netriukšmaukit. So, die Kollegen von Cinque Stelle bilden noch eine Freistoßmauer. Uh, penkių žvaigždučių judėjimo atstovai čia darburiuojasi salėje. Prašom, ponia Čijat. Pirmininkė. Gerbėmi nariai, pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkui Tajaniui už laišką, kurį taryba gavo praėjusią savaitę. Galiu patikinti Jūs, kad mes pasiryžę yra skatinti lyčių lygybę. Tai yra svarbus klausimas lyčių pusiausvėras tarp e, svarbiausias pareigas užimančių pareigūnų finansinėse institucijose yra labai svarbus klausimas ir tarybai. Tuo pat metu atrankos procesas pagrįstas taisyklėmis, kurias turime gerbti. Taryba visada elgėsi ir elgsis pagal atitinkamas ES teisės nuostatas, kai kalbama apie jos vaidmenį E, tvirtinant paskirimus. Taip pat tikimės, kad visos institucijos laikysis teisinių pagrindų ir darys viską, e, kad propaguotų lyčių pusiausvyrą. Turint tai galvoje, aš nustebau, kad parlamentas kelia šį klausimą, kai kalbama konkrečiai e, apie tarybos sprendimus. Pirminko Tajanio laiškas susijęs su teisės aktais, kurie reguliuoja asmenų paskirimus į tris ES institucijas. Šios trys institucijos yra e, bendra priežiūros valdyba, bankinės institucijos ir taip pat e, pertvarkymo valdyba. Leiskite patikslinti, kad taryba nedalyvauja parengiant e, kandidatų sąrašus ar atrenkant sėkmingus kandidatus į šiuos tris institucijas. Pirminis sąrašas, skiriant į bendrąją pertvarkymo valdybą, yra pateikiamas komisijos. Kandidatai užimti priežiūros valdybos narių pareigas yra Europos centrinio banko atsakomybė. Todėl šių dviejų valdybų atžvilgių Europos parlamentas sprendžia, kas yra sėkmingas kandidatas. Tarybos vaidmuo apsiriboja formaliu atrankos e, atrinkto kandidato patvirtinimo, ką padaro parlamentas. Kai dėl paskirimo į Europos banko instituciją taryba neturi jokio vaidmens iš vis. Kai kalbama apie Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narius, taryba iš tikrųjų turi tam tikrą vaidmenį atrankos procedūroje. Galiu patikinti Jūs, kad mes Kartuojame, kad kokia svarbi yra lyčių pusiausvyrą kiekvienos atrankos procedūros metu ir raginame valstybės narės siūlyti kandidatės moteris. Aš e, tikiu, kad visos ES institucijos, kurios dalyvauja rengiant kandidatų sąrašus ir išrenkant kandidatą, iš tikrųjų laikosi lyčių pusiausvėros principo ir kad jos tai darys ir ateityje kaip pirmininkaujantį tarybos valstybę e, Rumunija ir toliau Europos lygmenių propaguos lyčių pusiausvėros principą, palengvinama diskusijas dėl galimo e, elgesio ateityje ir kaip e, rūpinantis teisė, kurios procedūromis, kai kalbam apie moterų dalyvavimą valdybose. Pasiekta svarbi pažanga jau šioje srityje, nuoladedant pastangas ES taryboje ir parlamente, kai kalbama apie e, direktyvos dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo e, ir vykstančių darybų šiuo klausimu. Mes pasirengę ir toliau prisidėti prie lyčių pusiausvyros stiprinimo ES darbo atvarkėje, siekiant užtikrinti sąžiningą e, aplinką mūsų visuomenėse ir mūsų darbo rinkoje. Ačiū uždėmesi. Dėkojam poniai Čijot komisijos vardu, ponia komisijos narė Jūrova. Pone pirmininkė, gerbiai nariai, komisijos vardu, įskaitant ir vicepirmininką Dombrovs ir, ir komisarą Moskovičiai, kurie šio, šį rytą yra Bruselėje, nes ten vyksta Kofino taryba, noriu padėkoti Jums už galimybę pasikalbėti su Jumis apie lyčių pusiausvyrą ES finansinėse institucijose. Pirmininkas Junkeris vakar atsakė į pirmininko Tajanio laišką šio klausimu. Visų pirma, turiu pabrėžti, kad ši komisija yra pasiryžusi gerbti lyčių lygybės principą ir ėmėsi ryštingų veiksmų šioje srityje. 39,6 procento vidutinio ir vyresnio lygio vadovų yra moteris. Nuo 30 procentų, kurie buvo 14 metais. Generalinių direktorių moterų skaičius padidėjo nuo 14 procentų iki 30 procentų, nuo 5 iki 12. Direktorių pavaduotojų skaičius moterų padidėjo nuo 8, 8 procentų iki 42 procentų, tai yra nuo 3 iki 20. Mes taip pat sutinkame, kad ir toliau moteris nepakankamai atstovaujamos vykdomosiuose pozicijose bankų ir finansinių paslaugų srityse. Moteris ten sudaro tik tai, tai apie 15 procentų e, vadovų. Nepakankamas moterų atstovavimas pastebimas taip pat ir viešajame sektorijoje na, šioje srityje. Čia moteris retai užima daugiau kaip trečdalį nacionalinių centrinių bankų valdybų narių. Moterų nepakankamas atstovavimas pastebimas taip pat ir teikiant prašymus užimti e, tokias pozicijas ir ES agentūrose. Vidutiniškai vyrų kandidatų yra 4-5 kartus daugiau negu moterų. Dėl konkrečiais šiais atvejais, apie kurias kalbame šiandien, norėčiau pabrėžti, kad pagal 283 straipsnio antrą dalį dėl sutarties dėl ES veikimo komisija neturi jokio vaidmenis skiriant Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narius kai dėl Europos bankinės institucijos komisijos vaidmuo apsiriboja parama e, priežiūros valdybai, dirbant, e, paskiriant Europos bankinės institucijos pirmininką. Dėl bendrosios pertvarkymo valdybos, e, kurią šiuo metu pirmininkauja moteris, komisija iš tikrųjų turi atsakomybę pateikti Europos parlamentui kandidatų sąrašą, užimti pirmininko, vicepirmininko ir kitų valdybos narių pareigas pagal atitinkamus reglamentus, kurio įsteigta valdyba paskirimai remiasi įgūdžiais, patirtimi, atitinkamą atitinkamų srities išmanimų. Be to, pagal 56.4 reglamento straipsnį kandidatai turi būti atrinkti remiantis atvirą atrankos procedūrą, gerbent lyčių pusiausvėrės, patirties ir kvalifikacijos principus. Komisija griežtai pasisako už tai, kad būtų remiamas moteris, kurios turi tinkamas kvalifikacijas, kad jos pasiektų vyriaus, aukščiausias pareigas. Bet turime laikytis teisėkuros, tai teisėtų reikalavimų pagal e, procedūrą ir turi informuoti parlamentą pagal, apie visus proceso etapus. E, kai kalbame apie banko institucijos pirmininko pareigos ir bendros pertvarkymo valdybos nario pareigos, buvo keletą kandidatų, kurios buvo moteris, bet jos netitiko tinkamumo kriterijų, nes neturėjo minimalios e, profesinės ar e, vadovavimo patirties šioje srityse. Mes ir toliau bendradarbiausime su šio parlamentu šioje svarbioje srityje. Tuomet, kai komisija turi tam tikrą vaidmenį proceso atžvilgių, komisija ir toliau atidžiai stebės lyčių pusiausvėros klausimus, rengiant e, sąrašus, kandidatų sąrašus užimti Europos finansinių institucijų ir agentūrų vadovų pareigas. Dėkojam komisijos nariai Jūrovai, dabar pusantros minutės ponė Delangė. Eh, voorzitter ik kom hier nog een beetje hijgend eh, binnen mijn jas ligt nog. dėkoju pirmininke eh, įbėgau į salę uždususi ir išgirdau tik tai pusę pasisakymo labai atsiprašau aš kaip tik bendra, bendravau telefonu turėjau pasirūpinti sunumi, kuris ten turi problemų mokykloje. Iš tikrųjų labai sunku moteriai lygi su, suderinti ir darbą, ir e, šeimos reikalus, ir už tai. Iš tikrųjų labai svarbu kalbėti apie tai, ką mes šiandien kalbame, apie skirimą į pareigybės. Pavyzdžiui, italai atstovai e, E, pavyzdžiui, buvo du, du italai e, ir viena moteris airė. Ir, ir, ir tada tikrai ta moteris airė buvo visiškai, na, jie nebuvo atsižvelgta. Ir šita diskusija yra labai svarbi. Kartais frakcijose yra atsižvelgiama, bet e, tik tai tada frakcijos apie tai kalbama, kalba, kai tai liečia jų kandidatus. E, kur mes turime pradėti? Komisija jau pasakė, kad problema yra ta, jog e, aukštoms pareigybėms labai mažai yra kvalifikuotų moterų, iš kurių galima pasirinkti. Tada mūsų darbas yra pasirūpinti, kad būtų tokių moterų bankuose, politikoje, versle. Ir pirmiausia, reikia pradėti, e, kalbant apie suderinimą namų e, reikalų, šeimos reikalų ir darbo. Kodėl e, penkiamečiai, šešiamečiai, septynmečiai, kai jų paklausėme mokykloje, E, kuo norėtum būti, tai berniukai paprastai sako, kad nori būti e, astronautais e, ir ten, pavyzdžiui, gaisrininkais, o, o tarp mergaičių ar yra norinčių tapti astronautėmis ar, ar, ar, ar gaisrininkėmis. Taigi tiesiog reikia parodyti vaikams, kad yra ir kitų profesijų pasirinkimų. Ačiū. Pone Breso, minutę. E, Ačiū, pirmininkė. Jau mums buvo paminėta apie procedūrą, apie darbo tvarką. Ir turėsime balsuoti. Tačiau visa problema daug sudėtingesnė. Komisijos atstovė teisingai pas, pasakė, kad moterims nepakankamai atstovaujama pagrindinėse aukščiausiose pozicijose ir daugiausia privačiose įmonėse, vadovaujančiose <clears throat> įmonėse ir pozicijose finansų sektorėje trūksta moterų. Tai gili problema, neaišku, kaip pakeisti tendenciją. Jeigu nėra kandidatūrų, tai kągi gali padaryti? Tačiau galbūt reikia sudaryti sąlygas moterims daryti karjerą tose organizacijose. Tai yra pas, raginti jas studijuoti ekonomiką, nes juk teisingai sakoma, kad jeigu pradeda studijuoti ekonomiką, bet nemato, nemato perspektyvos, tuomet nuleidžia rankas. Žodžiu, reikėtų keisti požiūrį, reikėtų keisti elgesį ir paprašyti valstybių, valstybių narių e, moteriams pasiūlyti ir skatinti jas, <clears throat> skatinti jas studijuoti tokius dalykus kaip ekonomika, politika, mokslai, technologijos. Ačiū, ponia Trebėsis, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Brandenburgo e, federalinė žemė nusprendė, kad parlamento narių turėtų būti po pusę vyrų ir moterų. Tai yra pavyzdys. Taip yra padaryta e, todėl, kad e, būtent ta stalygybė, atstovų lygybė pagal, pagal lytis atspindi ir visuomenę. Maždaug 50-50 yra vyrų ir moterų, todėl turėtų būti ir parlamentarų. Taip yra e, pastebėjus, kad politikoje moterų yra gerokai mažiau negu visuomenėje. Maždaug 15-20 procentų moterų būna parlamentos ar šiaip politikoje. Ar tikrai taip yra teisinga, kur yra ribos, kaip mes ateityje norime reglamentuoti Gal reikėtų atspindėti, pavyzdžiui, ir religinę sandarą visuomenės, e, turėtų būti įvairiausių, e, įvairiausių religijų, įvairiausių seksualinių e, pakraipų žmonių, įvairiausių pomėgių žmonių, kad atspindėtų visuomenę. Uh, E, manau, kad piliečiai gali rinktis, kas geriausiai jiems atstovaus. Ir mes patikėkim, kad visgi mūsų visuomenė yra išmintinga ir gali pasirinkti, kuris asmuo, nepriklausomai nuo jo lyties ar kitų e, ypatybių, turėtų jį atstovauti. Prieš 30 metų pradėjau tyrimą. E, ir 15 procentų moterų dalyvavo tame tyrime. Ir e, dabar niekas nepasikeitė. Tiksliau, 15 procentų buvo politika tuo metu moterų ir niekas nepasikeitė. Dėkoju. Dabar ponas Torvalds. Ačiū pirmininkė. Mes išgirdome komisijos ir tarybos pasisakymus E, jie atsiprašė. Galima padaryti tokią išvadą, kad, na, tiesiog mes nekalti čia mes įsisukome į tokį argumentų ratą problema apibūdama taip, kad nėra pakankamai moterų, kurios yra tinkamai kvalifikuotos ar turi pakankamai patirties, todėl niekada taip ir nepakyla tais karjeros laips, laiptais. Ir čia mes įsisukame į tokį ratą. Liktai išgirstume, pavyzdžiui, e, oro uoste, kad taip jūsų skridis vėluoja, nes lėktuvas pavėlavo. E, šis argumentas yra nepagrystas, nes jisai įsuka mus į tą ratą. Moterys dažnai sako, kad vyrai kitaip žiūri problemas negu moteris. Mes tą matėme ir 2008 metų kriz, krizės metu. Didieji bankai ir susijusios institucijos buvo vadovaujamos vyrų ir jie priemė neteisingus sprendimus. Ir krizę mes būtumėm geriau įveikę, jeigu būtų per pusę vyrų ir moterų bankose vadovaujančiose pozicijose. Dėkoju dabar ponas Gygold. Dėkoju pirmininkė. Komisijos ir tarybos pasiūlymas e, dėl pareigybių ekonomikos ir pinigų politikos srityje e, yra tiesiog prieštarauja mūsų laikams. Kodėl ten yra beveik vien vyrai? Mes juk gyvename 21 amžiuje. Žinoma, vyrai ir moteris yra skirtingi, bet seniausiai moteris jau dirba vadovaujančias pareigas ir mokslo srityje, ir finansų srityje. Su jomis reikia elgtis vienodai, vienodai jas traktuoti. Parlamentas jau senai dirba su šio klausimu. Kiek mes dar stebėsime nieko neveikdami šitą situaciją. Ir aš raginu kolegas būti e, nuosekliais ir šitą klausimą svarstyti e, reikalaujant iš komisijos ir tarybos e, aiškių veiksmų, ne tik tai žodžių, kad pasikeistų situacija. Dėkoju. Ačiū kolegui Gygold, dabar, kolegai Gygold, dabar ponia Matijas. Ačiū. Lyčių lygybė tai viena iš pagrindinių žmogaus teisių bet panašu, kad tušti žodžiai, kai tik kalba pasisuka apie ekonomiką ir pinigų sritį, kur moteris nustumiamos į paraštės. Valdybose ES <clears throat> yra labai mažai moterų, taip pat ir Europos Centrinio banko valdyboje. komisija teikia, juk teikia pas, e, galutinį kandidatų sąrašą ir ten labai mažai moterų. Bet juk kompetitingų specialistų moterų yra, jos turi žinių ir tai tiesiog įžeidimas moterims ir žmonijai apskritai. Dabartinė situacija gėda. Kol egzistuos tokie tik iš vyrų sudaryti nominacijų sąrašai, tol šita atsakomybė visada guls ant EPP pečių, nes jie būtent pamina tą sažiningumo principą. Toliau kolegė Dornano. Ačiū, ponia pirmininkė. E, Vasar 26 dieną komisijos, komite, ekonomikos komitetas surengė klausimus su Filipo Lano, kuris e, siūlomas Europos centrinio banko valdybos nario pirmininkas, taip pat kitų e, kandidatų Europos bankinės institucijos pareigos ir e, Sebastijų Ola, kuris yra kandidatas užimti bendros pertvarkos valdybos nario pareigas. Kaip ir dažnai moterus nebuvo atstovaujama siūlant į bankinių ir finansinių institucijų vadovų postus tame tai mane labai stebina, nes 39 procentai Europos institucijų vadovų postų yra moterų rankose. Gerai aptarnėti šią temą, diskutuoti ir e, kovoti su vėjais, bet e, nieko čia baisaus nėra. E, pati komisija e, tarp trijų komisijos narių, kurio buvo pakeisti, ne vienas ir nėra moteris. Iš 28 Europos komisarų mat, turime tik tai 9 moteris. Ir iš 250 milijonų moterų ES sunku rasti dar 14 kompetentingų moterų. Turbūt ne. E, Visą tai e, rodo, kad pirmiausia, ES institucijos turi įrodyti pavyzdį, kai dėl pono Junkerio, kai matome, ką jisai kalba, kai jisai, ką jis daro, kai jis pa, na, na, tiesiog paliečia na, protokolo na, atstovės plaukus, matome, kokie yra pavyzdžiai, ar tas pavyzdys tinkamas, ar turime juo vadovautis. Romos sutartis įtvirtina atlyginimų lygybę jau nuo 57 metų, bet praėjus 66 metų e, jaučiame nelygybės pasiekmes. Atlyginimų skirtumai tarp moterų ir vyrų yra didžiuliai. E, ir pačiose steig... E, šalise steigėjose mes turime imtis konkrečių veiksmų, o ne tik kartoti siekius. Ačiū toliau kolegas Ošnieš. Vieną minutę. Dar kartą švenčiam, minime šios institucijos apsėdimą, kai kalbama apie lygybę. Jūs rodote, kad jūs visiškai nieko bendro neturite su tikrove. Kūdikis turi daugiau sveiko proto negu šio parlamento nariai. Jūs tiesiog įrodėte, kartuojate, kad nėra pakankamai moterų dirbti šiuose postuose, postuose, bet jūs vis tiek jūs dar kartuojate, kad moteris gali, turi tai daryti, jūs geriau išmanote viską negu pačios moteris, norite priversti jas realizuoti jūsų jokingas vizijas moterų atžvilgių. Apie moteris kalbate kaip pusę, apie pusę elektorato. Na ir kas? Yra taip pat ir nepilnamečių mūsų visuomenėse, kurie nėra stovaujami parlamente. Ir jie neturi balso teisės. Na ir kas, ar tai reiškia, kad jie yra diskriminuojami? Ar dabar dar reikėtų pagalvoti apie vairuotojų ir vertėjų e, lyčių balansą. Reikėtų juos sukeisti vietomis dabar, vairuotojų su vertėjais. Dėkoju. Pone Sonšnerč, ar atsakytumėt į Voltmans klausimą? Ar atsakytumėt? Voltmans norėtų užduoti Jums klausimą. Voorzitter, ik denk dat alle vrouwen hier vandaag in de zaal eigenlijk echt geskandaliseerd zijn. Let's stand up. Ačiū pirmininkė. Na tiesiog šokiruoja mane jūsų pareiškimai, todėl pašokau ant kojų. Šiandien jūs kalbate tokius dalykus, iš esmės pasakėte, kad šiame parlamente proto nėra. Sunku patikėti savo ausimis. Jums laikas sukir, suteiktas yra e, ne šiaip pasisakyti, o užduoti klausimą. Jeigu jūs per, per pusę minutės negalite suformuluoti klausimo, tai niekas jį ir neatsakys. Supraskite, melinojo kortelė yra klausimui skirta, o ne pasisakymui. Labai trumpai. Ar galite trumpai suformuluoti klausimą? Micro, micro, micro. Įjungite mikrofoną. Gal galite pakartoti savo pareiškimą? Ar tikrai manote, kad moterų įgūdžiai yra menkesni negu vyrų? Nes taip aš supratau jūsų pasisakymą. W parlamencie brakuje inteligencji, tylko rozsądku. Nie wiem, jak, jak było z tłumaczeniem, e, ale to aš pasakiau štai kaip. Mums trūksta ne proto, bet sveiko proto. Ir faktas yra toks, kad tai, tam tikriems darbams labiau tinka moterys, o kitiems darbams vyrams. Pavyzdžiui, vertimui žodžiu labiau tinka moterys, o vairuotojai geresni yra vyrai. Lytis turi skirtingus talentus, įgūdžius ir tiesiog primkime tai kaip faktą. Ačiū. Jau buvo užduotas vienas klausimas pagal mėlynąją kortelę, e, todėl, kadangi tikriausiai į panašią pusę bus nukreipti ir kiti klausimai, tai negaiškime laiko, daugiau nesuteiksiu žodžio pagal mėlynąją kortelę. Ir aš tikrai e, nestabdžiau jūsų, nors buvo virštas laikas tikrai daug laisvės leidau. Bet vis tiek e, raginu toliau laikytis e, kalbėjimo laiko dabar. Ponas Ferber, ačiū pirmininkė, mėly kolegos. E, pareigybės ekonomikos ir politikų, pinigų politikos srityje yra nelygiai padalintos ir tai yra akivaizdu ir nacionaliniu lygiu nėra vienodai padalintos pareigybės. Ir beveik nėra. Uh, e, uh, e, nacionalinių lygių moterų vadovančių tokiose pozicijose, kurios paskui galėtų ir ES lygių vadovauti. Tai reikia galbūt skatinti ir nacionalinių lygių pirmiausia. Bet man e, skaudu, kad mes šitai vaidmainiškai e, diskutuojame. Tos e, frakcijos, kurios čia dabar taip draskosi, tikrai turėjo galimybę paskirti moterį. Ir dabar tikrai, e, nors moteris buvo pakankamai kvalifikuota, visgi pasirinko vyrą. Ir dar laiškus rašinėja, siuntinėja, kur aiškina, kad e, vyras kvalifikuotas, o moteris nepakankamai kvalifikuota. Tai tokios diskriminacijos nesu matęs net privačiame sektorėje. Todėl prašau visų kolegų, jeigu turime galimybę pasamdyti moterį, tą ir reikia padaryti, o ne paskui veidmainiškai bandyti ieškoti kažkokių argumentų, kurie visai nepagristi. Dėkoju. Ačiū, ponia Ferber. Ar jūs norėjote užduoti klausimą ponui Ferberiui, ar jūs dar dėl pono Sosnieš kėlėte, klaus, kėlėte kortelę? Ar ponui Ferberiui norėjote užduoti klausimą, ar Sosnieš? Jei Sosnieš, tai tada negaliu leisti užduoti klausimą. Dabar pane Beres, dvi minutės. Merci, le... Ačiū, pane pirmininkė. Jau nuo praėjusiu metu kovo 8 dienos e, institucijų vadovai rašo Europos institucijoms dėl pana Gindos paskirimo. Dėl to, kad e, paskirimai Europos centrinėme banke ateityje e, įtrauktų ir e, Europos parlamentą, kad būtų pateikti bent jau trys kandidatai atsižvelgiant į e, lyčių pusiausvyrą. Šį kartą taip nebuvo, skiriant poną Filipą. Ir mes norėtume, kad komisija ir Centrinis bankas padidintų pastangas to siekti per kitus paskirimus. Na, jūs sakote, kad jūsų vaidmuo yra ribotas, bet galite pakeisti situaciją, nes E, pasidarys, ateis toks laikas, kai situacija nebebus priimtama, priimtina, taip ir yra dabar e, tiek finansinėse, tiek kitose institucijose. Reik, nebegalime la, laukti, kol bus e, gerbiama lyčių pusiausvyrą. Jūs turėtumėte stengtis pakeisti situaciją ir per kitą kadenciją kiekviena valstybė narė turėtų uh, teikti kandidatus tiek vyrą, tiek moterį, užimti komisijos narių pareigas. E, ten, kur e, teikiamas kandidatų sąrašas, e, turime turėti sąrašą su pusiausvėra. Ir Europos parlamentas turi prisimti savo atsakomybę čia taip pat. Čia buvo sakoma, kad EPP e kovoja kažkokią tai mūšį su socialistais su, už uždarų durų. Na, jūs sakote, kad e, jeigu būtų e, vienos kvalifikacijos vyras ir moteris, būtų, turi būti renkama moteris. Na, nereikėtų vieni, kitiems, vieniems kitų kaltinti nesažingų žaidimu. Kita ketvirtadienį balsuosime dėl šių paskirimų ir e, turėsime apsispręsti. Aš e, atėmiau mikrofoną, nes labai stipriai viršijote laiką ir tikrai neleisiu užduoti klausimo dar ir pagal Melinosios kortelės procedūrą. Ponas Petrovski. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Šiandieninė tema - lyčių lygybė ir aptarėme tris kandidatus į labai svarbes <clears throat> pozicijas. Eina kalba apie ekonomikos ir monetarnę politiką. Parlamentas linkęs patvirtinti tą trumpąjį sąrašą. EKR frakcija pasisako už lyčių balansą paskyrimo procese. Tačiau mes norėtume, kad būtų ir geografinis balansas visos tos kandidatės yra iš senųjų valstybių narių, iš vakarų Europos, bet nėra kandidačių iš vidurio ir rytų Europos. Nemanau, kad ten trūksta kompetitingų kandidačių. Aišku, pagrindinis reikalavimas, norint vykdyti tokias funkcijas, yra tinkama kvalifikacija. Taigi, ne vien lytis turėtų būti sprendžiantis dėmuo tokiame procese. Noriu atkreipti dėmesį, kad Europos komisijoje tik 8 moteris ir 18 vyrų. Aiškus dalykas, aiškus ženklas, kad lyčių, lyčių lygybė net tokioje svarbioje įstaigoje neįgyvendinama. Taigi komisijai vertėtų visų pirma į veidrodį pasižiūrėti pačiai. Pone Intveld, minutę. Yes, um, thank you, Chair. Uh, I think Mr. Ačiū pirmininkė. Be jokios abejonės. Negalima leisti vien vyrams valdyti pasaulį. Ir kiekvieną kartą, kai tik tai kalbame apie šią temą, girdime tuos pačius argumentus ir vis susidurėme su kandidatų vyrų. Daugybę metų girdime tuos pačius argumentus, jau nebetikime jais. Kaip iš vis galima diskutuoti apie tai, ar vyrai geresni už moteris, ar moteris geresnės už vyrus? Čia svarbiausia e, profesiniai reikalai. Kalbame apie finansus, apie ekonomiką. Taigi turime surinkti geriausią komandą pagal kvalifikacijas. Ir kažkas pareiškia, neužtenka kvalifikuotų moterų. Na, žinot, ką čia dar galima pridurti? Iš šitiek milijonų moterų nėra kandidatų? Dėkoju, ponė Intvelt. Minutę poniai Scott Kato. Infeld. Pone Intveld, pone Ferbo, man labai įdomu klausytis jūsų pasišūkavimų, nes angliškai šūkaujate, bet vertėjai negirdi, nes kalbate ne į mikrofoną ir kiti irgi negali jūsų klausytis ir sekti jūsų diskusijų. Ačiū pirmininkė, kodėl svarbu, kad ekonomikoje dominuoja vyrai? Ar tai susiję dėl to, kad vyrai valdo pasaulio turtus? E, įprasnėje ekonomikoje E, vadovauja racionalus vyras, kuris yra suaugęs žmogus, atvyksta į pasaulį ir ignoruoja savo motiną, mokytojus, kurie jį mokė. E, kai vyrai patenka į kurią sferą, jie žvelgia iš kitokios perspektyvos. Nereikia ginčytis, kad yra geriau ar blogiau, tik tai reikia pripažinti, kad mano žmonijos pusė turi būti pripažinta plačiau įvairiose srityse, įskaitant ekonomiką. Kaip moteris ekonomė, ekonomistė, aš, manau, jau nusibodo laukti. Aš jau daugiau dalyvausi procese, kuomet veidmainiaujama ir nesiemama veiksmų. Aš nepritarsiu jokiam nariui, kuris skiriamas į finansinio reguliavimo institucijas, kol e, sąraše nebus bent vienos moters. Dėkoju, ponė Skotkeitau. Pusantros minutės, ponas Viegas. Obrigado. Esta questão levanta. Ačiū. Šis klausimas kelia dvi problemas. Pirmiausia, lyčių lygybė. Ji nėra mm, gerbiama ar skatinama ekonomikos ir pinigų politikos rytyje. Be to, tai yra kitas klausimas, tai demokratija tokiuose institucijose, pavyzdžiui, Europos centrinis bankas turėtų būti politiškai neutralus techninis, techninė institucija, bet dabar e, jisai vykdo visokiausias kompetencijas, priežiūrą, visokiausius dalykus išskyrus demokra... o pats nėra demokratiškai niekaip prižiūrimas. Todėl šis parlamentas turėtų imtis veiksmų, kad taip nebūtų. Kandidatų sąrašas, kuriame, kuris turėjo būti mums pateiktas, e, jame buvo tik tai iš, iš principo viena pavardė, o jeigu yra ir kelios pavardės, tai tarp jų ne, nebūna moters. Ir iš e, kandidatų buvo parinktas ne tas, kuris buvo parinktas parlamente. Netoleruotina, kad e, yra šitaip argumentuojama, kodėl nebuvo parinkta moteris. Nėra jokio skaidrumo šiose institucijose e, ir visiškai nėra jokios galimybės vykdyti priežiūrą jų veiklos, kad būtų galima kovoti su šią problemą. Dėkoju, ponia Estareš Firegut. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Centrinis, Europos centrinis bankas Jame yra tik tai viena moteris tarp penkių vykdomojo komitete e, bankų agentūra, visi e, kandidatai į pirmininkus yra moteris. E, Kitam, kitoje institucijoje vėl visi kandidatai yra moteris, bendras priežiūros mechanizmas, pirmininkas vyras, Žodžiu, visur pirmininkai yra vyrai ir akivaizdu, kad lyčių lygybės čia nėra. E, bankų ir finansų sektoriuje, ypatingai vadovaujančiose pozicijose. Taip pat akivaizdu, kad viena iš mūsų vertybių yra lyčių lygybė. E, tai yra mūsų horizontalus principas. Lygybė reiškia daugiau demokratijos daugiau žmogaus teisų. Būtent todėl yra be galo svarbu e, kovoti su stereotipais, ko nesuprato mūsų kolega Sosnierš. Reikia e, šviesti ir mokyti, nerimti, neprimti sprendimų pagal e, stereotipus ir taip sukursime teisingesnę visuomenę ir ekonominę prasme. Dėkoju. Ačiū, ponė Staras Feragut. Ar jūs atsakytumėte į ponosios nerš klausimą pagal mėlynąją kortelę? Prašom, kolegė Sosnierš. Dysponujemy na YouTubie statystykami, e, co kto ogląda. Pasižiūrėkite YouTube ir pasižiūrėkite statistiką. Kas ką žiūri ten. Pavyzdžiui, politinius klipus, filmus 80 procentų vyrų žiūri. Ir taip yra ne todėl, kad aš tas baisus žmogus draudžiu moteriams žiūrėti. Taip yra tiesiog todėl, kad moteris mažiau domisi politiką. Pone Sosnės, čia neklausimas, e, čia tiesiog komentaras. Aš taip supratau, sako pirmininkas. Ką jūs darytumėte, kaip jūs tai pakeisite, kodėl moteris nežiūri jų tų politinių e, vaizdo įrašų? Toks yra mano klausimas. Kaip jūs tą pakeisite? Prašom. Dėkoju. Pirmininkė. Gėdinga, kad jūs esate Europos vertybių ir taikos namų šių rūmų parlamentaras. Toks yra mano atsakymas. Dėkoju, ponė Esteras Feragut. Pone Toja, minutė. Nenoriu ne vienos sekundės švaistyti savo kalbėjimo laiko, tačiau privalau pasakyti gėdą, gėdą, kad tokie atsilikėliai čia pasisako parlamente, kalbant apie moterų klausimus. Mūsų kadencijai baigiantis tai tiesiog pralaimėjimas mums, parlamentui. Vėl ta pati istorija kartojasi, taryba nereaguoja į tai, kad finansinėse institucijose moterų dalyvavimas tiesiog mikroskopinis. Lyčių e, lygybė Taip, e, tai svarbu, bet matome visišką geros valios trūkumą, visišką susidomėjimo trūkumą. <clears throat> Mes reikalaujame, kad moterų vaidmuo būtų pripažintas tose institucijose. Ir <clears throat> Italija, aš iš Italijos ir Italijoje buvo atliktas tyrimas, mokslinis tyrimas, kad e, dalyvaujant moterims administracinėse organizacijos institucijose joms lengviau susidoroti su krizėmis. Ponas Urtusun, ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu pasmerkti tuos žodžius, kuriuos čia išgirdau, kad vyrai negali būti vertėjai, moteris negali būti vairuotojos, koks čia seksizmas ir iš viso diskriminacija gėdinga. O kalbant iš esmės, kaip mano kolegos sakė, kodėl vien tik tai vyrai vadovauja ekonomikos ir pinigų politikos srityje? Galima minėti visokiausius skaičius ir dabar netgi e, tos moteris, kurios e, išeina ir palieka savo pareigas, jos bus pakeistos vyrais. Ir mes tiek kartų prašėme tarybos ir komisijos, kad atsiųstų e, subalansuotus kandidatų sąrašus, kad galėtume pasirinkti, bet to negauname. Ir žiūrėkite, kas vyksta kovo 8, pavyzdžiui, Ispanijoje moteris reikalauja teisių ir jeigu mes visi pritarėme lygybei, e, ką reikia daryti, o būtent atmesti e, tos paskirimus ir paprašyti, kad mums atsiųstų naują sąrašą, iš kurio būtų galima pasirinkti. Dėkoju. Pone Urtasun, pone Sosnerš. Viskas, šiandien jau išeikvojote melinųjų kortelių limitą. Dabar ponas Pietikėnen. Pone, atsiprašau. Tarut kantaa siihen, että talous ja finanssiala... Ačiū. Joka kerta luvataan tilanteen korjaaminen seuraavaksi. Kiekvieną kartą, kai bandome ištaisyti e, problemą, kalbame, sakoma, kad padarysime kitą kartą. E, reikia, kalbama apie tai, kad reikia moteris e, skatinti mokytis, studijuoti ekonomikos, finansų kad jos dirbtų privačiose ir viešosiose institucijose ir įmonėse. Ar galime primesti, ar galime priimti kandidatūras, ar yra alternatyvų. Ir čia klausimas nėra ne tik lygybės klausimas, tai yra, aišku, svarbus klausimas, bet e, klausimas yra susijęs ir su kokybe. Ar mes e,

Dėkoju, ponė Blinkevičiūtė. Dabar spontaniški pasisakymai. Farija. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man labai gėdinga pono, dėl pono Sosneš pasisakymo. Gerbiama komisijos narė atsakinga už lyčių lygybę. Labai gaila, kad E, buvo paskirti trys vyrai, tris e, svarbiausias pozicijas. Europoje, kur giname žmogaus teisės ir lygybę, patys įgyvendinami sprendimus visiškai ignoruojame savo principus. Ir anksčiau, anksčiau galbūt iš tikrųjų buvo daugiau kvalifikuotų vyrų, bet dabar tikrai taip nėra ir mes turime viską padaryti, kad e, visi turėtų vienodas galimybės. Žinome, kad tikrai yra ir kvalifikuotų moterų. Reikia padėti tašką tai socialiniai stigmai. Europos e, Sąjunga turi būti lyčių lygybės ir vienodų galimybių pavyzdys. Ir Ta pati sakau ir Ekon komitetui, kad atmestų tas kandidatūras ir kad padarytų viską, kad būtų daugiau moterų. Dėkoju. Pone Grapinį. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Ačiū pirmininkė, komisijos narė. Ne pirmą kartą diskutuojame šią temą. Lyčių pusiausvyrą tai ne tik šūkis, tai poreikis, būtinybė, taip pat ir finansinėse institucijose. Tai mūsų bendra atsakomybė. Kasgi pasiūlo komisijos narių kandidatūras? Ogi valstybės narės, vadinasi, reikia švietimo reiškia, reikia tos idėjos propagavimo. Akivaizdu, kad parlamentuose dirba vyrai, kuriems lyčių pusiausvėra nėra itin svarbus dalykas. Trūksta geros valios, trūksta noro. Pažiūrėkime į mūsų parlamentą, į vicepirmininkus. Kiek iš jų yra vyrų, kiek moterų. Pažiūrėkime į valstybių narių centrinius bankus. Kiek ten moterų vadovių ar pavaduotojų? Reikėtų pradėti nuo valstybių narių. Visų pirma, jos turėtų lyčių pusiausvyros praktiką vykdyti. Dėkoju. Pone Bilbao Barandika. Ačiū, pirmininkė, komisijos narė. Situacija su šiais paskirimais rodo, kad lyčių lygybės klausimo srityje mes negirdime, negirdime moterų šauksmo kovo 8 dieną tas šauksmas stiprėja kiekvienais metais, bet mes jo negirdim. Kai kalbam uh, apie ekonomiką ir finansus, kalba tik tai vyrai. Einam neteisingų kelių. Lygybė yra demokratija, teisingumas ir uh, taip pat našumas. Mes atsisakome talentų, atmetame puikius, puikias kandidates. Tai yra išmintinga ir privaloma. Todėl reikia atmesti šiuos paskirtimus tyrimus. Kovo 8 telefone, e, telefonu gavau nuotrauką, kuriame buvo e, žinutė, kuria buvo parašyta. Įsivaizduokite, kad e, bėgame, bėgame bėgimo takeliu ir vyrai neturi jokių kliučių, o moteris bėgdamo šimtą metrų turi peršokti per viryklę, per skalbyklę ir panašiai. Tai buvo nufotografuota toje nuotraukoje ir man visą situaciją atskleidė šitą nuotrauką, labai gerai iliustravo. Ačiū dabar, žodį suteiksiu. Etheridge. Ačiū. Aš tikiu, kad moteris tokios pat gabios kaip vyrai, o gal net ir gabesnės. Todėl, man atrodo, pasiūlymas skirti papildomų pozicijų moteriams yra patronizavimas, globėjiškumas. Tai dirbtinis būdas prastumti moteris į tuos postus, kurių jos dabar neužima. Yra žmonių, kurie sakytų, kad tai progresas, tai moterų laisvių išlaisvinimas. Bet tada vėl kyla klausimas, o kurgi lyčių pusiausvyra? Kur vyrai? Moteris ir taip yra protingos, išsilavinusios, jos pačios gali pasiekti aukščiausius postus be jūsų paraginimų, be jūsų padrasimų gera mergaitė, pirmin tu gali uh, Tai jau globėjiškumas. Dėkoju, Jėtinmėki. Arvoisa puhemies, kollegani edustaja Sirpa Pietikäinen piti edellä. Kollegos, Pone Pietikainen, pone Pietikainen puikiai pasisakė. Klausimas ne tas, kad mes neturime pakankamai kvalifikuotų moterų aukštoms pozicijoms Europos centrinėme banke ar kitur. Uh, ekonomikos ir finansų srityje. Klausimas tas, kad tiesiog nenori matyti tų moterų. Negi rimtai sakot, kad mūsų valstybėse narėse nėra kvalifikuotų moterų? Bet kokiam, absoliučiai bet kokiam postui finansinėje institucijoje. Kaip drįstate šitaip kalbėti? Ponas Sosnierš taip sakė. Baisių dalykų prikalbėjo apie moteris. Kita vertus, Puiku, kad girdime skirtingų nuomonių, nes ponosas nerš kalba gali būti išgirsta daug kur Europoje. Jeigu nebūtų tokių žmonių kaip Sosnerš, moterų aukštose postuose būtų daug daugiau. Tai yra požiūrio klausimas. Ačiū. Poni, ačiū poniai Jėtinmėki. Baigiame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Priešingai nei paprastai norėčiau šį bei tą pasakyti. Aš ir pats klausiausi šių diskusijų ir pasirašau beveik prie vis po visko, kas buvo pasisakyta. Labai. E, ar kalba rumunų atstovai iš tarybos, ar kažkas kitas, E, sakome chairman ar, ar chairwoman, pirmininkas ar pirmininkė, gal galima būtų sakyti chairperson, o gal tiesiog sakyti chair. Vietoj tų variantų su galūne vyras, moteris ar asmuo, mes jau iš žmogaus darome daiktą vadiname chair, o ne kažkaip kitaip. Praktiškai baldą. Na ir dabar suteiksiu žodį komisijos nariai Jurovai. Nežinau, ar aš nesuklysiu, bet uh, verčiau jūs pavadinsiu ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, ponė pirmininkė, labai įdomi diskusija vyko. Keli komentarai. Mums pakanka labai geros kvalifikacijos moterų finansinėme sektorėje. Kandidačių pakanka. Bet e, galbūt trūksta internetinių technologijų ir, tech, e, ir techninės ir tie, tačiau finansų